Państwa, rozpoczynamy kolejny punkt. Pradedame diskusiją kitų klausimų, keitimasis nuomonės dėl komisijos ataskaitos Europos parlamentui ir tarybai dėl vietinio ūkininkavimo ir tiesioginio pardavimo ženklinimo sistemos reikalingumo ir komisijos ataskaitos dėl neprivalomo kokybės termino salų žemės ūkio produktas tikslingumo. Taigi štai dvi komisijos ataskaitos. Jos buvo parengtos parlamento prašymu. E, žemės ūkio produktų kokybės sistemos rėmose. Pirmasis yra susijęs su vietos ūkininkavimu, o antrasis susijęs su neprivalomu e, kokybės terminų žem, savų žemės ūkio produktas. Kaip suprantu, pirmojų atveju komisija abejoja, ar toks atskira, atskira sertifikavimo sistema vietos ūkininkavim ir tiesioginiams pradavimams yra geriausias požiūris ir siūlo neprivalomą kokybės terminą. Antrojo atveju, antrame, antroje ataskaitoje komisija pristato, kokie būtų pranašumai ir trūkumai, jeigu būtų numatytas neprivalomas terminas e, savų žemės ūkio produktams. Taigi po šio trumpo įvado aš tikiuosi, kad teiksime komisijos atstovams žodį, kad jie paaiškintų šios pasiūlymus. Ir pagal mano turimą, turimą informaciją kalbės ponas Erhardas. Taigi, sveiki atvykę e, komisijos atstovams. Taip pat sveikinu visus svečius, kurie dalyvauja šiame posėdėje. Taigi prašom komisijos atstovai žodis. Prašom, ponia Erhartai. Danke, <clears throat> Herr Vorsitzender. Ich werde also zunächst den. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie komisijos ataskaitą dėl vietinio ūkininkavimo ir tiesioginio pardavimo ženklinimo sistemos, o po to pereiti iš karto prie komisijos ataskaitos dėl salų žemės ūkio produktų. Reglamentas dėl žemės ūkio produktų kokybės numato, kad komisija teikia parlamentoje ataskaitą dėl to, ar turi būti numatomas naujas reglamentavimas dėl vietinio ūkininkavimo ir tiesioginio pardavimo ženklinimo sistemos. Šios sistemos tikslas yra padėti vietos gamintojams. Ir ten yra įvardyjami tokie kriterijai kaip galimybė sumažinti CO2 emisijas ir kitų teršalų emisijas žemės ūkio gamybos grandinėje. Kas dėl vietinių ūkininkavimo ir tiesioginio pardavimo ženklinimo, tai reiškia, kad komisija nori apriepti įvairią veiklą turi pasikonsultuoti su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, atlikti daug įvairių tyrimų įvairiose srityse. Kas dėl tiesioginio pardavimo Eurostato duomenimis valstybėse narėse situacija labai skiriasi. Kas dėl vartotojų, empiriniai tyrimai parodė, kad vartotojai gana suinteresuoti pirkti vietinę produkciją Kas dėl aplinkos saugos veiksnių, tai yra vietinio ūkininkavimo ir tiesioginio pardavimo poveikio aplinkai. Tai sritis, kurią komisija gali analizuoti pasitelkdama daugelį atliktų tyrimų ir gali taip pat atlikti ir naujus e, tyrimus susijusius su maisto produktų grandinė ir vartotojų įpročiais, vertindama be kitako ir atliekų kiekius. Vienas iš tyrimų rodo, kad Ši sistema gali turėti teigiamą poveikį aplinkai, jeigu ji būtų įgyvendinama vietos lygmenių, jeigu ji būtų pagrista sezoniniais e, produktais, kai ūkininkaujama aplinkai palankiais metodais. Ir kai yra mažinamos CO2 emisijos, nėra duomenų, kad vietinis sukinkavimas ir tiesioginis pardavimas būtinai turi tik teigiamą poveikį aplinkai, bet gali turėti. Komisija pasitarė su ekspertais, kad apsvarstytų įvairius ženklinimo sistemos variantus. Šioje srityje ir ekspertai sutarė, kad galima ženklinimo sistema turi būti neprivaloma gamintojams kad sertifikavimo ir akreditavimo procedūrų reikėtų vengti, kiek tik įmanoma, nes jos reikalauja daug pinigų ir laiko. Taip pat e, turi būti numatytas aiškus e, pasirinkimas pagal ženklinimo sistemą. Ekspertai, su kuriais konsultavosi komisijoje, taip pat mano, kad ženklinimo sistema būtų e, tikslinga tik tuo atveju, jeigu ji būtų suderinta su kitomis priemonėmis arba susijęta su kitomis priemonėmis, įskaitant ir alternatyviems, um, alternatyvę ūkininkavimo veiklą užsimantiems ūkininkams skirtas priemonės. Komisija be šios nepriklausomos ženklinimo sistemos išnagrinėjo kartu su ekspertais ir kitus atvejus susijusius e, su neprivalomomis kokybės deklaracijomis. Tai galėtų būti taip pat vienas iš sprendimų, viena iš priemonių, kuri galėtų užtikrinti kokybę, padėtų reglamentuoti kokybę. Pavyzdžiui, kalbant apie kalnuotų vietovių produkciją. Kas dėl komisijos vertinimų dėl kokybės reglamentavimo būtų galima numatyti neprivalomą kokybės kriterijų deklaravimą. Tai būtų dar vienas iš įmanomų variantų. Ką komisija konstatuoja šioje ataskaitoje? Konstatuoja, kad tokių produktų reikia vietinių ūkininkavimo, tiesioginio pardavimo produktų reikia, bet vartotojas nori tiksliai žinoti, kas iš kur gaunama. Be to, kalbant apie tiesioginį pardavimą ir jo vystimas įvairiose šalise, valstybėse narėse e, yra skirtumų. Be to, e, čia galiotų labai konkretus e, reikalavimai ir reikėtų numatyti konkrečias ženklinimo taisyklės nagrinėjant situaciją valstybėse narėse yra tikrai nemažai įvairių priemonių, kuriomis ne visuomet naudojamas ženklinimo srityje. Ir jeigu priemonės būtų nustatytos, svarbu, kad gamintojams būtų lengva jomis naudotis, kad jos būtų subalansuotos ir suteiktų pakankamai konkrečią informaciją vartotojams. Ataskaitos pabaigoje yra pateikiama uh, klausimų diskusijoms, kad galėtume pasidaryti dėl šios ataskaitos, ją aptarti parlamente ir taryboje, kad mums būtų lengviau diskutuoti. Visų pirma, šiuose klausimuose kalbama apie įvairius instrumentus, tuos, kurių reikia ir tuos, kurių jau yra ES lygmenių vietinių ūkininkavimo ir tiesioginio pardavimo srityje. Kitas klausimas. Yra susijęs su tuo, kad yra labai daug įvairių interesų grupių, kurioms e, rūpi įvairūs ES teisės klausimai susiję, pavyzdžiui, su hygienos reikalavimais ir kitais dalykais. Klausima, ar dėl to iškils kokiu nors kliūčių ūkininkams siekiant parduoti savo produkciją. Kalbama taip pat apie lankstumą, kad lankstumas yra užtikrinamas, bet juo ne visuomet pasinaudojama. Taigi reikia e, pasitarti su taryba ir parlamentu, ar jie pritarė komisijos nuomoniai, kad ES e, lygmenių yra aiškių deklaracijų, aiškių ženklimo priemonių, kuriomis galima būtų pasinaudoti tiesioginio pardavimo tikslais. Taip pat toliau kalbama apie jau esamas ženklinimo sistemas nacionalinių ir vietos lygmenių ir keliamas klausimas, ar šiame kontekste būtų naudinga kurti naują ženklinimo sistemą ES lygmenių ir ar ji suteiks vartotojams pakankamai informacijos. Jeigu tokia sistema būtų sukurta, ar e, turėtų būti sukurtas ypatingas ženklas susijęs su šia sistema. Na ir pagaliau dar klausimas, kaip ES lygmenių galima sukurti reglamentavimą, uh, kuris nesukeltų pernelik daug e, sunkumų gamintojams ir kartu apsaugotų vartotojus. Taigi toks būtų trumpas mūsų komisijos ataskaitos pristatymas dėl vietinių ūkininkavimo ir tiesioginio pardavimo ženklinimo sistemos. O dabar norėčiau pereiti prie komisijos ataskaitos dėl salų žemės ūkio produktų. Šiame kontekste taip pat Europos e, parlamentas reikalauja iš komisijos ataskaitos, ar e, toks e, terminas salų žemės ūkio produktas yra tikslingas ar ne. Čia visų pirma kalbama apie tai, ar turėtume atkreipti dėmesį vien tik į kokybės kriterijus ar į platesnį kontekstą. Savo ataskaitoje komisija taip pat nagrinėja klausimą, kiek šis terminas yra svarbus pirmajame priedė išvardytiems produktams, ar tai būtų uh, salose gaminamos žaliavos, ar tai būtų perdirbti produktai, e, kurių perdirbimas turėtų vykti salose, kas tai turėtų būti. Pradedama darbą komisija suprato, kad nelengva apibrėžti, kas iš tikrųjų yra sala, norint apibrėžti salų žemės ūkio produktus. Nes um, valstybės narėse yra skirtingai apibrėžiama sala ir ataskaitoje net neprieita prie galutinės išvados, kaip galima būtų apibrėžti salą. Taip pat ataskaitoje yra minima, kad uh, salų ekonomika Europos uh, Sąjungoje susiduria su daugeliu sudėtingų problemų. Komisija išnagrinėjo tam tikrą produktų spektrą. Salų ūkiai paprastai užsima sodininkystę, tai yra e, pagrindinė veiklos rušys. Salų ekonomikos kontekste yra akivaizdu, kad yra tam tikrų bendrų bruožų susijusių visų pirma su struktūrinėmis problemomis, o ne su pačių produktų charakteristikomis. Komisija nesugebėjo nustatyti kažkokių būtent saloms būdingų produktų bruožų. Kalbant apie nagrinėtus produktus. Be to ataskaitoje yra kalbama apie tai, kad yra visas spektras produktų, kurie yra teikiami rinkai, juos ženklinant kaip salų produktus, bet ta bendroji salų savoka yra gana retai vartojama. Dažniau tiesiog minima tam tikra sala arba salyno pavadinimas yra nurodomas teikiant produktą į rinką. Kas dėl to termino salų žemės ūkio produktas tikslingumo ir naudos yra įvairių nuomonių, ar toks terminas būtų naudingas. Jeigu pagalvotume apie produktų teikimą rinkai, daugelis salų produktų yra susiję su konkrečiais um, salų bruožais, bet um, nėra jokio kokybės reglamentavimo, kuris būtų susijęs konkrečiai su salomis, su konkrečia geografinė vieta. Ir kalbant apie ženklinimą, yra įvairių savokų, pavyzdžiui, nedidelė sala, nedidelė Danijos sala, nedidelė Suomijos sala, įvairių savokų yra vartojama. Komisija pastebėjo, kad tam tikrais atvejais e, salos konkuruoja tarpusavyje. Ir e, jeigu yra daroma nuoroda į tam tikrą e, salą, tai labai padeda pačiam gamintojui, kuris nori būti matomas rinkoje. Taigi yra ir pliusų, ir minusų, norint įvesti tokį kokybės terminą salų žemės ūkio produktas. Ataskaitoje konkrečiai e, dėstomi šie argumentai. Vienas argumentas už tokį kokybės e, terminą yra štai koks. Tai nebūtų susijęs su pernelik didelė biurokratinio našta, pernelik didelė administracinė našta. Uh, ypač mažiems e, gamintojams mažose salose. Toks e, kokybės terminas būtų visai naudingas, jeigu jie nėra pakankamai dideli, kad galėtų pasinaudoti kitomis teikimo į rinką priemonėmis, pavyzdžiui, e, regioninio ženklinimo ar saugomos vietovės priemonės. Dabar dėl neigiamų dalykų jeigu būtų įvestas toks naujas neprivalomas kokybės terminas salų žemės ūkio produktas. Ataskaitoje pasakyta, kad tai galėtų būti nenaudinga tiems gamintojams, kurie jau naudojasi esamų kokybės reglamentavimu, nes dėl tokio naujo termino gali padidėti konkurencija. Be to, Komisija pabrėžia, kad šiuo metu nėra jokio bendro salų žemės ūkio produktų apibūdinimo, ženklinimo ir vien tik žodžio sala įtraukimas nėra pakankamas ženklinimas norint teikti rinkai šiuos produktus. Kai kurie šie produktai mm, nėra eksportuojami, jie yra parduodami vietoje arba e, tos šalies žemynė, taigi galbūt būtų tikslinga pagalvoti apie tokio termino įvedimą nacionaliniu lygmeniu. Na ir galiausiai dėl e, produktų asortimento, kuriam e, galėtų būti taikomas toks neprivalomas kokybės terminas salų žemės ūkio produktas. tas e, produktų asortimentas e, turbūt apsiribotų pirmojo priedo produktais, taigi būtų apribojimų tam tikrų. O kita vertus, kalbant apie salų struktūrinės problemas, galbūt jas būtų geriau galima įspręsti pasitelkiant esamas priemonės, užuot kuriant šį naują siūlomą neprivalomą kokybės terminą. Taigi taip trumpai galėčiau pristatyti komisijos ataskaitų išvadas dėl salų žemės ūkio produktų. Ačiū. Labai ačiū. Noriu tik tai pasakyti, kad į salę atvyko nemažai lankytojų jaunų, jaunų ūkininkų ar ūkininkų organizacijų atstovų. Man apie tai pranešė, man pranešė, man konkrečiai ne, ne, nepranešė, iš kokių šalių jie atvyko, todėl aš nieko negaliu jums pasakyti toliau, detaliau apie tai. Na, o dabar išklausėm komisijos atstovo pasisakymo ir dabar dar vieną minutėlę atsiprašau. Taip, dabar jau man kažkas pasufleravo, kad, kad lankytojai yra iš Italijos ir labai gaila, kad ponas De Castro pats negali jūsų pasveikinti, tada aš už jį tai darau dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Andriju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos atstovui. Dabar tai, ką išgirdau jei aš teisingai suprantu tą pačią procedūrą, kadangi parlamente dirbu ne, ne, ne, ne tiek ilgai, bet aš tiesiog noriu suvokti e, tokių ataskaitų tiesiog procedūrinius dalykus. Dar noriu pasakyti, kad prieš kelias savaitės aš savo iniciatyvą pateikiau ataskaitą dėl teritorinio ženklo klausimų. Ir tai, kas ataskaitoje mano pateikta, labai, labai artima tam, ką ką tik išgirdom dėl, sakykime, tam tikros salų žemės ūkio produkto termino, termino, teritorinio tam tikro termino. Tai gal tada, jeigu dabar tas e, mano iniciatyva pateikta ataskaita, jeigu tikrai pri, priverstų komisiją irgi e, sus, susimastyti, bet kita vertus, e, jeigu ne, tai aš labai gerai, kad komisija bent jau atsižvelgia į, į tai, kas buvo aptarinėjama mūsų komitete anksčiau, kai buvo aptarinėjamos žemės maisto produktų grandinės. Bet čia iš tikrųjų kalbama apie vadinamą žiedinę tam tikrą ekonomiką, kuri šiaip jau kertasi su sisteminiu požiūriu būtent į tai, kaip būtų galima e, dinamizuoti savotiškai ūkio subjektus, tam, kad būtų galima tiesiog sukurti geresnę pridėtinę vertę ir kad būtų skatinama vietinių produktų pardavimas ar tai būtų kaimiškos vietovės, ar miestų vietovės. Ir, ir noriu pasakyti komisijai, kad tikrai e, labai gerai, kad, būtų, kad komisija toliau šiaip jau dirbtų šiais klausimais, nes juk per ateinančią savaitę vėl toliau mes uh, bus atliekami įvairios tos BŽUP sričių reformos darbai. E, Tad tikrai klausimas labai aktualus ir nereikia tiesiog to, tai, tai yra sudėtingas klausimas ir mes tikrai sutelksim, sutelksim jam didelį dėmesį per ateinančias savaitės, mėnesius ir metus. Pirmininkas. Labai ačiū. Toliau ponas Jorg. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau pirmiausia padėkoti komisijos atstovui už e, komisijos ataskaitų patį tomą, toną tiesiog. Komisija pati pateikė tam tikrus klausimus, pasitelkė uh, nemažai ekspertų, tikrai pasigilino į nemažai e, klausimų. Tad visa tai yra labai gerai. Apskritai iš ties e, šiaip jau klausimas, e, ataskaituose aptariami klausimai yra sudėtingesni, negu kad jie atrodo iš pirmo žvilgsnio, žvilgsnio nes kartu yra subsidiarumo principas. Antai Vokietijoje yra e, čia aptariamų sistemų, kurios jau mm, gerai, gerai pasitenkin, tai yra pasiteisino. Bet kita vertus, po to vėlgi buvo numatyta nuostatų, kurios e, šiaip jau padarė sistemą sudėtingesnę. Uh, E, Šties reikėtų paprastesnės sistemos, pagal kurią būtų galima ženklinti vietos, vietoje gaminamus produktus. Tai, sakykime, jeigu ten vietoje kažkur yra skerdžiamo, skerdžiamos avis, e, jaunamos avis ar, ar, ar triušiai, ar kas, e, jie gyvena, tai viskas daroma tokiom sudėtingom e, sąlygom, kadangi e, apimtis to, tokios veiklos yra nedidelė ir, ir dažnai e, tokios įmonės tiesiai pardavinėja savo produktus. Tad dažnai būdavo, kad šiaip jau taip anksčiau būdavo, sakykime, galima skersti e, gyvulius tiesiog vietose, vietos e, fermose, tam, kad e, būtų ir produktus būtų galima sunaudoti vietoje, bet dabar jau šito nebegalima. Tad klausimas, ar iš tikrųjų tai, ką turim dabar, iš tikrųjų tai pasiteis, pasiteisina, ar iš tikrųjų reikėtų numatyti naujų ženklinimo e, taisyklių, e, nes tai buvo pasakyta, kad tiesioginiai pardavimai domina e, vartotojus, bet kita vertus turi būti įtvirtinamos ir tam tikros garantijos. Uh, E, reikėtų numatyti ir garantijas, kad laikomasi tam tikrų e, nuostatų, tai, sakykime, gyvūnų skerdimo, arba po to, jeigu ten iš mėsos gaminamos dešrelės, e, kad būtų laikomasi tam tikrų jų ingredientų reikalavimų ir atitinkamų rūšių mėsos komponentų ženklinimo. Tad taip labai svarbu Taip iš tikrųjų jau, jau dabar e, pradėtas e, kelias ir, ir dabar tas klausimas toliau bus aptarinėjamas per e, bus kadencijos parlamentą. Iš tikrųjų sistema turėtų, turėtų atspindėti ir gamintojų, ir, ir vartotojų interesus. Ir reikėtų numatyti tokias tiesioginio pardavimo taisyklės, kurios būtų per daug sudėtingos ir, bet kita vertus, ar per daug lankščius, kad e, visas tas procesas vyktų visiškai nekontroliuojamai. Bet dabar iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad procesas per daug sudėtingas. Pirmininkas. Taip, taip, e, prisiminkim. E, taip, dabar Dar noriu pasakyti, kad pas mus atvyko e, Belgijos žurnalistai, žurnalistai, kurie, e, kurie rašo nuolat apie žemės ūkio klausimus. Tad vėlgi mes esam Belgijoje ir dabar e, Belgijos lankytojai pas mus. Dabar noriu žodį pateikti ponui Markui Tarabelai. Ačiū, ponė pirmininkė, galiu pratesti prieš mane kalbėjusio kolegos mintis. Taip, komisijos pasiūlymas ar komunikatas iš tikrųjų eina tą kryptimį, kuriai galėtume pritarti, nes ten kalbama apie tai, kad reikėtų sudaryti geresnės sąlygas trumpesnėms maisto tiekimo grandinėms. Reikėtų skatinti tokių grandinių įtvirtinimą ir kartu, kaip buvo pasakyta, kad nereikėtų numatyti taisyklių, kurios dažnai būna nepritaikytos mažiems gamintojams turiu galvoje maisto produktų grandinės saugą, vėlgi numatant taisyklės, kad jos nekenktų mažiems gamintojams. Tai vienas dalykas, kurį norėjau pabrėžti. Kitas dalykas - dėl priemonių dėl to, ką būtų, ką, ką būtų galima, tai yra, kaip, kaip būtų galima tai padaryti, kas numatoma ataskait, ataskaitoje. Čia taip e, ataskaitoje apie tai kalbama, bet vėlgi, kokia ateitis yra čia aptariamų sistemų. Taip, žinau, Taip yra, žinau, kad tai yra, vyks rinkimai į parlamentą, galbūt bus naujas žemės ūkio e, komisaras, tačiau noriu išgirsti, kas bus toliau daroma su šita, šitom komisijos ataskaitom, ar čia bus direktyvos numatomas ar panašiai. Toliau, teritorinė gamyba ar vietos gamyba. Tai e, vėlgi kokia komisijos pozicija dėl ženklinimo. E, E, kad ženklinimas tiesiog būtų palankus vartotojams. Paaiškinsiu, kai kalbama apie, sakykime, vištienos gamybą, jos kilmę, nurodoma jos kilmė. Ir paprastai paskutinė, ta, ta kilmė tai paskutinė perdirbimo, apdirbimo vieta. Kodėl? nes jei vištiena atvyksta iš kažkokių kitų žemynų, o po to ten pridedama juos druskos, dar kitų tik, tikrų e, elementų. Tai vėlgi, ar čia jau galima kalbėti apie trumpą maisto produktų grandinę. Antai, jeigu, sakykime, pavyzdžiui, paminėsiu įmonę Karapelį, Italijos įmonę, e, alyvų, alyvogių aliejus jau ne, nebėra itališkas, jis iš tikrųjų jo kil, tikroji kilmė yra Ispanija, čia kalbam apie stambes įmonės. Tad kalbant apie mažų e, gamintojų gamybą, e, teritorinę gamybę, labai svarbu, kad e, tas ženklinimas iš tikrųjų nebūtų klaidinantis ir kad žen, tuo ženklinimu būtų aiškiai nurodoma, kad viščiukai buvo užauginti vietoje, ne vien tik tai paskutinį kartą apdoroti. Tad vėlgi kalbant apie aukštos kokybės gamybą, apie pridėtinės vertės gamybą, čia turiu galvoje pieno pro, produktus, tad ta, tai yra iš tikrųjų būtent ta, ta sistema tikrai būtų galima uh, E, padėti to, tokių produktų gamintojams e, padaryti savo produkt, produktus regimus. Bet kita vertus, e, tokiais, tokiu ženklinimu nereikėtų klaidinti vartotojų, reikėtų vis dėlto skatinti jų visišką pasitikėjimą um, produktais, kad nurodoma tikra, tikroji jų kilmė. Ir aš norėjau tą progą paklausti komisijos, ką jūs manot. Čia, tak rozwiązać, aby nie było dodatkowych obciążeń administracyjnych dla. Na, mūsų tikslas yra tas, kad nebūtų papildomos e, administracinės naštos gamintojams, ūkininkams. Na ir pagaliau panas Vačiachovskis, paskutinis kalbėtojas. Ačiū pirmininkė. Pirmasis klausimas, kaip jį teisingai išdėstė ponas Jaras ir aš sutinku, yra tas, kad yra problemų su vietinėmis kardyklomis, kur na, ta griežta ES teisė neleidžia jiems dirbti rinkoje. Mes matome tai didžiuliu mastu Lenkijoje. Yra regionų, kur reikia važiuoti šimtus kilometrų iki artimiausios skerdyklos ir to, kad tik tai skerdyklą galima vežti galvijus. Apie tai esame kalbėję, man atrodo, prieš metus, kai aptarėme galvijų transportavimo pranešimą ir Europos parlamentas pasisakė už tai, kad būtų mažinamas tas pervežimo e, laikas iki 8 valandų. Bet tam reikia, kad egzistuotų vietos e, skerdyklų tinklas, nes ilgą laiką vežant galvijus, tai jie kenčia, yra protestų iš gyvūnų teisų gynėjų, bet tai taip pat ir e, skausmingai ir ūkininkams, taip pat ir vartotojams. Todėl reikėtų dar kartą pasvarstyti šią situaciją. Aišku, nereiškia, kad, tai nereiškia, kad galvijus reikėtų skersti garaže, bet e, vietos skerdyklos turėtų būti nelabai toli nuo gamintojų. Tai yra rimta problema, kurią reikia spręsti. Toliau antras klausimas - biurokratija e, sukelia problemą tokią, kad nebus ženklimo problemos, nes nebus ką ženklinti. Ir tai galima pasakyti ir apie Lenkijos rūkyklas, pavyzdžiui, nes e, tie nedideli pakeitimai patvirtinti deleguotaisiais aktais patiliukais pakeitė e, mėsos rūkimo taisyklės. Ir dabar ma mažos įmonės negali gauti leidimų. Mes turime apie pusantro tūkstančio Lenkijoje mažų rūkyklų, o nuo pirmos rugsėjo įsigalios naujos taisyklės ir tos rūkyklos turės užsidaryti, nes jos nesilaikys naujų standartų. Tai bus labai žalinga vietos gamintojams ir vietos produktams. Man atrodo, kad ES reguliavimas e, rengiamas pasiduotant spaudimui didelių žemės ūkio gamintojų, kurie netgi nerūko mėsos, tiesiog e, cheminiais, e, cheminių medžiagų pagalba suteikė jiems rūkytos mėsos skonį. Aš esu atidavę, uždavęs tokį klausimą komisijai ir tikiuosi dabar kada nors išgirsti atsakymą. Na, po pastarojo sustikimo su ūkininkais e, norėčiau Jums paminėti tai, kad to, ką tik paminėta problema yra labai svarbi ūkininkams kad būtų galima skersti galvijus netoli jų auginimo vietos, nes tuomet sunku taip pat ir parduoti vietoje pagamintą maistą. E, e, Jokaujama, kad jeigu eini medžioti, tai nuspre, nu, nušauni gyvūną, o mes negalime skersti to ką užauginame, nes mes kartais galime užtikrinti geresnės uh, sąlygas gyvūnų skerdimui, jų nepervežant. Kadangi taip negalime daryti, tai reikia eiti medžioti mišką. Galbūt uh, reikėtų nustatyti taisyklės, kad medžiotojai pirmą pagautų gyvūną, kurį ruošiasi nušauti, ar ne? Na, čia aišku, jokauju, bet Tai yra svarbu, kalbant apie vietos gamybą ir trumpinant tą e, maisto grandinę. Tai yra svarbu maisto produktus darant patrauklesnius, nes vietos rinkoje ir be ženklinimo ūkininkas yra gerai pažįstamas, vartotojai pas jį atvažiuoja kartą, du kartus per savaitę, pažįsta asmeniškai juos. Aišku, kad reikia tam tikro ženklinimo tiesiog tikiuosi, kad taip nepavirs per nelik didelę administracinę naštą tiek iš mano pusės. Na, dabar e, žodis vėl komisijai. Prašom, e, gal galite atsakyti į užduotus klausimus, ponia Erhartai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmasis klausimas buvo apie komisijos planus. Kokie bus kiti žingsniai? Nes baigėsi mm, parlamento kadencija, teisėkros e, ciklas, na ir komisija parengė šias dvi ataskaitas, kokie ketinimai toliau. Komisijos e, ketinimai yra atlikti tinkamą analizę abiejose srityse, tiek dėl vietos e, tiesioginio pardavimo ir salų žemės ūkio produktų, siekiant išsiaiškinti potencialą abiejose srityse. E, komisijos interesas yra rasti atsakymus kai kurios klausimus. Pavyzdžiui, pavyzdžiui šiuo metu egzistuoja tam tikras lankstumas sveikatos srityje. Ar galima tai pagerinti ar ne? Tai e, vienas įdomesnių dalykų, kuris e, kurį pamatėme prieš šį laikotarpį. Kita vertus, sveikatos apsaugos srityje ES lygmenių yra tam tikras lankstumas numatytas teisės aktuose. Kai kuriuose valstybės narėse tuo lankstumu pasinaudojama, kitose nebūtinai panaudojamos tos galimybės. Yra šalių, kur tiesioginis pardavimas yra daugiau ar mažiau išplėtotas priklausomai nuo šalies. Taigi, jūsų klausimas e, buvo apie tai, kadangi yra lankščios taisyklės. E, Hygienos srityje, tai ką, ką galima iš to panaudoti kitose. Na, aišku, rengiant šios dvi ataskaitos buvo e, tam tikras atliktas parengiamasis darbas. Mes e, sušaukėme kelias ekspertų grupės ir detaliai diskutavome apie žemės ūkio produktus, kurie pasiodė, parduodami tiesiogiai, kaip jie turėtų būti apibūdinami. Kad pirkėjas ir vartotojas galėtų būti įstikinęs, kad tai yra produktas patekimas tiesiai iš ūkio. Mūsų klausimas buvo, ko tikisi vartotojas, kai sakoma, kad tai yra šviežias produktas iš ūkio. Ir visą tai parašyta ant etiketės. Mes detaliai apie tai kalbėjome su ekspertų grupe ir sužinojome, kad kalbant apie mėsą, tai turėtų būti e, mesatų galvijų, kurie užauginti ties užauginti e, ūkyje. Vartotojai nesitikė, kad gyvūnas ar galvijas bus paskirstas tiesiogiai ūkyje. Aišku, turint labai regioninius procesus, e, tai tikimasi, kad galvijas bus paskirstas vietinėje skerdykloje o mėsą galima parduoti kaip e, ūkininko, konkretiaus ūkininko produkciją. Tai mes kalbėjome apie įvairias aplinkybės, siekdami išsiaiškinti, ko reikia tam, kad būtų skurtas tas pasitikėjimas tiesioginių pardavimų. Kiti klausimai, kuriuos analizavome, buvo tokie. Jeigu e, ženklinime naudojame tam tikrą savoka, kuri saugoma, pavyzdžiui, kalnų produktas. Ir jis yra patvirtintas e, parlamento ir tarybos kokybės teisės aktuose. Tai kokį kokybės terminą reikėtų čia taikyti? Mums nepavyko rasti tobulo kandidato, nes valstybės narėse jau egzistuoja geros sistemos ženklinti ūkių produktus. Jeigu skursime kažką ES lygmenių, kas apibūdintų, kas yra ūkio produktas, tai neturėtų tuomet e, konfliktuoti su tais dalykais, kurie jau puikiai veikia valstybės narėse. Kitas klausimas buvo e, prancūzų fermie produktas, ūkio produktas su šia, šį savoką. Ji kai kuriuose kokybės teisės aktos ES naudojamos tokios savokos. Tuomet reikėtų rasti dar vieną terminą, siekiant išvengti, išvengti konflikto. Taigi, kalbant apie tai, apie tą ženklinimo sistemą ES mastu, tai rasti ar nustatyti konkrečią savoką, pavyzdžiui, apibūdinti išvežiam produktui iš ūkio būtų gana sunku, tačiau aišku, tai būtų svarbu, nes ta savoka turėtų būti įsiminanti, e, atspindėti esmę, esmę turėti turinį, turėtų būti suprastam, suprantama e, pirkėjai, vartotojai ir nekonfliktuoti su panašiamis sistemomis veikiaminčiamis e, regionuose ar kitur. Taigi komisijai buvo, buvo įdomu išgirsti e, atsakymus į tuos klausimus, kuriuos mes kėlėme šioje ataskaitoje. Na ir kol kas komisija kitų planų neturi. E, planų dėl ES masto ženklinimo sistemos e, tiesioginio pardavimo produktams ar salų žemės ūkio produktams. Tačiau mes ir toliau e, lauksime grįžtamųjų grįžtamosios informacijos ar reakcijų į mūsų ataskaitas. Ačiū. Ačiū. Žinoma, dar laukiama tolesnių pastabų, reakcijos ir kai tik juos gausite, kaip suprantu, imsitės tolesnių žingsnių. Ar teisingai supratau, gal galėtumėte patikslinti? Taip, taigi, kaip suprantu, dar grįšime prie šios temos ateityje. Jeigu daugiau klausimų nėra, siūlau baigti diskusiją. ir kartu baigėsi ši mūsų posėdžio dalis. Netrukus pusę šešių vyks koordinatorių posėdis. Tik tuo met galėsime pradėti, nes kai kurie nariai atvyks tik tuo met, taigi dabar baigiame šią posėdžio dalį ir labai džiaugiamės, kad sulaukime tiek daug e, svečių. Komiteto posėdis tęsis rytoj ryte 9 val. o kas dėl koordinatorių posėdžio, jis prasidės po 20 minučių pusę šešių. Posėdis su komisija šiandien baigtas. Ačiū.